Norėčiau pasveikinti atvykus komisiją ir tarybą. Vakar dienos protokolas jau išplatintas ir jeigu pastabų nėra, tada, manau, galime laikyti vakar dienos posėdžio protokolą patvirtintų. O dabar pereikime prie pirmojo mūsų darbo tvarkės klausimo ir tai yra tarybos poziciją dėl 18 finansinio metų bendrojo biudžeto projekto tarybos pareiškimas. Norėčiau informuoti narius, kad e, šios diskusijos, šioje diskusijoje nenumato spontaniškų pasisakymų iš vietos ir taip pat nebus taikoma melinosios kortelės procedūra. Kągi, iš karto žodis tarybai. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai komisija, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandieną jūsų demokratijos lopšiai pristatyti tarybos parengtą <clears throat> tarybos vardu 18 e, metų biudžetą. Ir uh, Atsižvelgiant į tai, kad diskusijai skirta nedaug laiko, kalbėsiu trumpai ir glaustai. Pirma, tarybos vardu noriu pažymėti ir labai aiškiai pasakyti, kad taryba siūlo biudžeto projektą, pagal kurį tiek įsipareigojimai, tiek mokėjimai yra padidinti palyginti su 2017 metais. Konkrečiau, 9,9 milijono euro 0,6 procentais išauks įsipareigojimų mokėjimai ir atitinkamai 9,9 milijardų eurų arba 7,8 procento padidės asignavimai. Taryba taip pat skiria labai didelį dėmesį sąjungos fiskaliniai situacijai. Ir todėl mes ketiname sumažinti nenumatytas lėšas kitiems metams, bet turime užtikrinti lankstumą, kiek tai įmanoma, nes lankstumas ir nuspėjamumas yra du svarbiausi dalykai. Todėl tuo remintis pirmininkaujantį valstybę kartu su taryba pasistengs kad dėl kitų metų biudžeto būtų kaip galima greičiau susitarta, nes tokiu būdu mes žengsime pirmin. Taryba nori atkreipti dėmesį tas rytis, kuriuose sukūriama didžiausia vertė ir kurios susijusios su politinės ES prioritetais. Tai yra ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimas, e, saugumas, migracija ir manau, kad parlamentas pritars mūsų iškeltiems prioritetams. Kita vertus, atsižvelgiant į paties biudžeto formavimo procesą, kaip jis numatytas Lisabonos sutartyje, taryba didelį dėmesį skiria taupimui. Ir dėl to labai atidžiai analizavo komisijos pradinį pasiūlymą, stengtamas keisti tik tai tai, kas absoliučiai būtina, kad nekiltų grėsmės galimai pažangai ateityje. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Ir dabar norėčiau trumpai paminėti keletą dalykų susijusių su biudžeto projektu. Tvariais, tvarus augimas ir darbo vietų kūrimas yra vienas iš prioritetinių uždavinių. 18 metais taryba pageidautų, kad 75 milijardai eurų būtų skirta įsipareigojimams ir jau minėta suma um, asignavimams ir palyginti su 17 metų biudžetu, tai yra pakankamai didelis augimas. Pirmoji A kategorija - konkurencingumas ir um, augimas. Taryba pripažįsta, kad ši sritis yra labai svarbi ir joje pasiekta gerų rezultatų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad taryba mano, jog pagal 1A kategoriją reikia skatinti įvairius projektus, kurie galėtų paskatinti ir ekonomikos augimą. Taryba nutarė pritarti komisijos pasiūlymui sustiprinti Kosme Erasmus e, Plus programą. Mes taip pat užtikrinsime pagrindinių horizontą 2020 sričių e, susijusių su inovacija e, finansavimą. Taip pat bus skirtas dėmesys ES finansinių interesų gynimui, inovacijoms, tiem bandomiesiems projektams, kurie yra vykdomi sąsoje su politiniais prioritetais. Taryba taip pat pritarė asignavimu pasiūlytų komisijos mokėjimų lygį Wi-Fi for You, solidarumo korpusas ir taip pat investicinius projektus, nes jie labai svarbus yra plėtros požiūrių. Kai kurios biudžeto eilutės pirmoje A kategorijoje buvo šiek tiek peržiūrėtos ir asignavimai sumažinti, atsižvelgiant į ankstesnius gebėjimus panaudoti pinigus ir e, plėtros poreikius. Pirmoji B kategorija - sanglaudos politika, tai jos sritai reikia pasakyti, kad tai yra pagrindinė priemonė, kuri ES kūriamos darbo vietos ir mes pritarėme komisijos pasiūlytiems asignavimams. Antras prioritetas tarybos galva yra užtikrinti aukšto lygio saugumą ir tinkamai finansuoti migraciją bei išorės santykių sritį. Todėl taryba pritarė komisijos pasiūlymui ir mano, kad reikalinga skirti stabilų finansavimą ir remti tas institucijas, kurios atsakingos už migracijos valdymą. Taryba siūlo mobilizuoti e, stabilumo priemonę pagal e, šią išlaidų kategoriją. Ketvirtoji kategorija - globali Europa mes vėlgi remiamės komisijos pasiūlymų ir palyginti su 17 metais asignavimai sumažėjo dabartiniu metu skiriama 750 milijonų um, Turkijai spręsti migracijos klausimus, migracijos srautus. Pagal antrąjį skirsnį taryba skyro kai kurios pakeitimus, pavyzdžiui, susijusių su pirmoju žemės ūkio ramščiu. Mes peržiūrėjome siūlomus. Um, skaičius ir manome, kad reikėtų juos padidinti. Kai kurie dalykai susiję yra su tvarios žuvininkystės partnerystės susitarimais ir jų sparčių įgyvendinimu. Kalbant apie penktąją kategoriją administracinės išlaidas. Po labai išsamios analizės taryba siūlo nustatyti tam tikrą ES institucijų finansavimo lygį, kaip jai atrodo, kuris yra reikalingas ir atsižvelgiant į atskirų institucijų konkrečius poreikius. Todėl taupimas bus padidintas ir e, numatoma nustatyti e, vieno tarifo normą <clears throat> atlyginimams suformuoti. Nepamirštant aišku, kad 2013 metais, 2017 metais ES institucijose vyko tam tikras personalo mažėjimas. Bet visgi galima dar padirbėti, kad būtų pasiekti visi institucijoms numatyti tikslai. Ir taryba mano, kad būtina nuolatos stebėti darbuotojų skaičių, kad būtų galima jį geriau konsoliduoti. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, norėčiau baigdamas štai ką pasakyti. <clears throat> Uh, 2018 metų išlaidos palyginti su 17 metais kai kuriuose sritise e, padidėjęs, ypač tose sritise, kuriuose e, tai būtina padaryti ir atsižvelgiant jūsų rekomendacijas. Pagrindinis principas kurio vadovavomės nustatydami prioritus, yra pirmiausia apriboti tam tikrų programų a, e, plėtrą, kad būtų galima a, e, sudaryti didesnį rezervą. Antra, taupyti administracinių išteklių panaudojimo, kad būtų reikiam, pasiekta reikiama pažanga vykdant šios ryties programas. Toliau, nebus mažinamas finansavimas toje srityje darbų programavimo, kuris vykdomas 7-13 metų programavimo laikotarpiu. Ir taip pat neketiname mažinti humanitariniai pagalbai skirto finansavimo. Taigi, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, pranešiai, komisija, ponios ir ponai, esu tikras, ką reikia daryti toliau formuojant kitų metų biudžetą ir ketinu ir tikiuosi, kad parlamente vyks nuoširdžios, konstruktyvos diskusijos svarstant 18 metų biudžeto projektą, taip kaip tai vyko taryboje. Aišku, Tikiuosi, kad mums pavyks su parlamentu susitarti ir bus parengtas tvarus 18 metų biudžetas. Toks biudžetas, kuris daugiausiai naudos duos mūsų piliečiams. Ačiū, ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamas ministrė. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui Otingeriui, Europos komisijos vardu. Pirmininkė, e, gerbiamas E, ministrė, ponios ir ponai, tarybos atstovai, parlamentarai, ponios ir ponai. 2018 metai pirmiausia siejasi su Brexit, bet pamirškime, kad biudžetas, nepamirškime, kad biudžetas turės būti įprastas, normalus. Prieš porą mėnesių Europos komisija parengė biudžeto projektą ir dabar prieš akis turime konstruktyvę Europos parlamento ir tarybos parengtą poziciją. Man atrodo, kad vis dar išliekantis mūsų pozicijų skirtumai greitai galės būti suderinti ir mes rasime bendrą rezultatą. Dėl biudžeto struktūros. Ypatingai nesiskiria mūsų siekiami tikslai Nes, bet vis tik norime vieno bendro dalyko - ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, konkurencingumo Europoje ir reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Migracija kita yra svarbi užduotis, mes turime finansinių lėšų jai skirti, bet to, aišku, labai svarbus vaidmuo tenka vidaus ir išorės saugumui, mūsų piliečių geroviai. Tai turime daryti kuo įmanoma geriau. Europos komisijos pateiktame pasiūlyme yra skirtos išlaidos administracijai, personalui, žmogiškiesiems ištekliams. Šioje srityje darome viską, ką galime, kad sutaupytume. Mūsų tikslas 5 procentai sumažinti personalo išlaidas. To mes tikimės pasiekti per numatytą į kalendorių. Tarybos pozicija. Dar labiau mažinti savo administracinės išlaidas pusantro procento. Mūsų nuomonė tai yra problematiška, aš nenoriu dabar leistis į detalės, bet jeigu norite, tą galėsiu padaryti, tačiau mūsų nuomonė dar didesnis administracinių išlaidų sumažinimas jau pakeistų, įtakotų mūsų personalo darbo kokybę. Kalbant apie komisijos programas, štai ką pasakysiu. Kitais metais sanglaudos politika, jos programos bus itin svarbios, asignavimai jų įgyvendinimai bus tiekiami vis kuo didesniu greičiu. Turbūt prisimenate, kad 2014 metais nebuvo labai daug e, bendro finansavimo programų. 14-15 metais darėme viską, ką galėjome, bet uh, E, buvo galima padaryti daugiau negu reikia. Ir tikimės, kad kitais metais jungsime aukščiausią pavarą ir galėsime e, padaryti viską, ką galime. E, aišku, išnaudosime nepanaudotus asignavimus, viską darysime glaudžiai bendradarmaudami ir su taryba, ir su valstybėmis narėmis. Kitais metais šį klausimą turėsime sureguliuoti. Aš esu įsitikinęs, kad tai padarysime. Europos komisija džiaugiasi, kad tokie nedideli projektai kaip e, bevėlis ryšys Europai arba kiti svarbus projektai dabar jau yra labai rimtai vertinami kaip finansavimo poreikis ir aš džiaugiuosi, kad taryba yra pasirengusi tuos projektus paremti. Vieną pastabą norėčiau išsakyti. Dėl trilogo, kuris įvyks per artimiausias kelias savaitės norime šio atsiveriančiomis galimybėmis pasinaudoti, kad apgintume ateities mokslinių tyrimų, konkurencijos, e, naujovių skatinimo projektus. Mes e, norime visus įtikinti tų projektų reikšme. Kultūros horizonto 2020 programos turi būti deramai finansuojamos, įsipareigojimas signavimams yra numatyti. Taryba, komisija ir parlamentas prieš keletą metų kalbėjo apie tai, kad 3 procentai BVP turėtų būti investuojami mokslinius tyrimus ir inovacijas. Toks buvo mūsų tikslas. Dabar yra pasiekti tik tai 2 procentai. Jeigu mes negalėsime pasiekti e, geresnių rezultatų su moksliniais tyrimais, mes nieko nepadarysime užtikrindami ES konkurencingumą ateityje. Reikia papildomų 150 milijardų e, investicijų į mokslinius tyrimus Europoje. Dabar, man atrodo, mes e, mažindami biudžetą moksliniams tyrimams eitume tik taip blogąją kryptimi. Uh, E, skiriame lėšų stambiausiems e, moksliniam tyrimų projektams, betgi kalbėkime apie Europos pridėtinę vertę, kurią būtina sukurti. Trys iš keturių pasiūlymų skaitmeninės srities projektams turės būti atmesti. Būtų labai gaila, jeigu mes nesugebėtume e, dirbti taip pat greitai kaip Pentagonas, Kinijos atitinkamos tarnybos ir panašiai. Pagalvokime apie sveikatos apsaugos srities, medicinos srities mokslinius tyrimus, vėžio tyrimus. Jeigu čia sumažinsime biudžetą, pažanga lėties ir e, nepasieksime to, ko norime. Jau anksčiau aš kalbėjau apie kvantinę technologijas. E, žinia, įsteigtas prioritetinis projektas šioje srityje, dalyvauja svarbios institucijos ir pačios valstybės narės. Vėlgi pakartosiu, jeigu 150 milijonų sumažinsime, pavyzdžiui, 32 e, milijonais, tai e, padariniai būtų labai rimti. Ką daro Microsoft įmonė viena? Ji milijardus investuoja, Europa mažina finansavimą, mes duodame labai negerą signalą. Uh, Aš suprantu, kad taupyti reikia, reikia biudžetą bendrai griežčiau valdyti, tačiau tokie projektai kaip e, mokslinių tyrimų projektai turi ypatingą vertę, kurios nereikia numenkinti. Mes nenorime, kad būtų biudžetas karpimas, mes nenorime, kad finansavimas vėliu, vėluotų. Pagalvokime apie ITER, e, Kopernikus, Galilėjo, e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo projektus. Jeigu tų sričių dabar nefinansuosime, padarinius pajausime vėliau. Jei investuosime 2018, daugiau reikės investuoti 2020 ar 2021 metais. Taigi, man atrodo, kad mes e, finansinius prioritetus turime išsaugoti ir dar juos sustiprinti. Yra dalykų, kurių nenorime atidėti ateičiai. Nenorime jie atsilikti nei nuo Junktinio Amerikos valstybių, nei nuo Azijos, tokiuose svarbiuose sektoriuose ateityje. Ta pati galime pasakyti apie geopolitinius iššūkius. Kalbėjote apie migraciją. Žinoma, apie tai turime aiškintis su ekspertais ir pagalvoti, uh, E, kur būtų galima sumažinti išlaidas, kur būtų galima sutvarkyti finansavimą. Dėl e, busimosios daugiametės finansų programos, aš galvoju apie 2018-uosius, jie bus kompromisų metai, svarbus metai ir uh, gali būti, kad bus uh, po jų lengviau įvertinti ar įgyvendinti tolesnių metų finansavimą. Uh, Aš žinau, kad spalio mėnesį vyks svarbių susitikimų ir kolegoms e, labai rūpi tie susitikimai. Kuo greičiau mes sutvarkysime kitų, e, kito finansinio laikotarpio finansavimą, tuo greičiau galėsime atsikvėpti. Dar kartą baigdamas noriu padėkoti tarybai ir parlamento pranešėjai. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. O dabar aš suteiksiu žodį pranešėjai Murešan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad galime tik pasveikinti Estijos pirmininkaučios valstybės atstovus Europos parlamente ir ačiū už pristatymą. ES biudžetas 18 metams labai aktuali tema. Mes 18, 17 pirmą pusę praleidom diskutuodami dėl politinių prioritetų. Ir visi kalbėjom apie tai, kad saugumas e, piliečių uh, sauga ir kad užimtumas darbo vietų kūrimas turėtų būti tie svarbiausi prioritetai. Prioritetai teisingi, nes ES piliečiai pirmiausia to ir tikisi iš ES. Ir tai ES, tai rodo, kad ES kūrė pridėtinę vertę. Dabar turime dirbti kartu, kad viskas būtų įgyveninta, nes mes būsim nepatikimi, sakydami, kad norim daugiau inovacijų ES, o tuo pat metu 491 milijoną eurų e, inovacijoms nubrauksime biudžete. Mes nebūsime patikimi, jeigu sakysime, kad norime geresnės infrastruktūros ES, energetinės, e, skaitmeninės, norime daugiau geležinkelių, tuo tarpu 111 milijonų eurų nubrauksime nuo Europos tinklų sujungimo priemonės ir 99 milijonus nuo plačiųjų infrastruktūros projektų. Taigi 1,7 milijardai eurų. Iš tikrųjų, tai yra daug pinigų, tai yra didelės lėšos ir aš norėčiau pasakyti, kad e, tai, ką siūlo taryba, tai yra biudžetas silpnesnė ES, nes mažiau investicijų reiškia, kad ES ekonomika ateityje bus silpnesnė. Apie tai kalbėjo ir komisaras, pateikdamas e, skaitmeninės srities pavyzdžių. Europos komisija suprato e, dar metų pirmąją pusę, kad augimas, saugumas, užimtumas turi būti mūsų, proje, mūsų prioritetai. Ir be abejo, tai turi atsispindėti ir e, biudžete. Norėčiau pasakyti, kad skirti daugiau e, lėšų mažoms jungtinėms įmonėms, mokslo tyrimams, infrastruktūros projektams e, būtų puiku, turime parodyti, kad mes palaikome ūkininkus, ypatingai jaunus ūkininkus, nes e, tam reikėtų, padova, e, tam reikėtų e, numatyti geresnį sanglaudos fondų skirstimą. Tai nereiškia, kad ir toliau bus sunku įsisavinti sanglaudos fondų lėšas, ypač žemės ūkio srityje. Ir aš manyčiau, kad pinigų reikia ir visoms šioms rytims artimiausiais metais. Tai yra tas signalas, kurį turi pasiūsti Europos Sąjunga mažoms vidutinėms įmonėms, nevyriausybinėms organizacijoms, piliečiams. E, būtent dėl to kreipiuosi į visus, kviečiu susiburti artimiausiomis savaitėmis ir uh, priimti tokį biudžetą, kuris turėtų prasme 2018 metais. Tai turi būti tas biudžetas, kuris paremtas investicijomis, kuris rems inovacijas, mažas ir vidutinės įmonės, e, kad, kad tai, tai turi būti tas biudžetas, kai pinigai nukreipiami į gerus projektus. Ir mes turime padėti šiaurės, pietų, rytų ir vakarų artimiausiams mūsų kaimynams, Balkanams e, ir panašiai. Visą tai parodytų, kad mes E, geriname piliečių, visų piliečių saugumą ES ir šalia jos ačiū. Pirmininkas, dėkoju kolegai Murešan. Kitas pranešėjas yra ponas Ešvart, prašau. Uh, Pone pirmininkė, balandžio mėnesį buvo sutarta padidinti 2,3 procentų parlamentui skirtą biudžetą. Atsižvelgiant į infliacijos lygį, aš pagalvojau, kad pasiūlymas yra pakankamai racionalus ir rekomenduočiau, kad jis taptų atskaitos taškų ir kitoms institucijoms peržiūrėti biudžetą. Taigi pasižiūrėjau į pranešimą ir sužinojau, kad daugelis institucijų būtų patenkintos tokiu pasiūlymu ir, kiek žinau, jos jam pritarė. Bet norėčiau paminėti tris išimtis. Pirma, Europos duomenų priežiūros pareigumas, pareigūnas turi vykdyti daugiau funkcijų ir visai tikėtina, kad 18 metais jam turėtų būti skiriamas didesnis finansavimas. Antra, Europos audito rūmai turi atlikti vis daugiau darbo, todėl aš manau, kad jie visai teisėtai prašo padidinti biudžetą. Ir galiausiai Europos teisingumo teismas labai uh, aiškiai parodo, kad jų darbo apimtis padidėjo, padidėjo išlaidos vertimui ir bylų nagrinėjimų skaičius. Todėl šiais atvejais reikia didinti biudžetą. O kaip aš suprantu, taryba pernelyg sumažino institucinį finansavimą ir reikėtų gražinti jį į ankstesnį lygį. Vienai par kitaip, norint iškontroliuoti apskritai visas biudžeto išlaidas, aišku, reikia taupyti. Ir iš dalies aš siūlau padengti papildomas išlaidas, didinant efektyvumą. Ir mielai jums e, pasakysiu, kad auditorumai jau ėmėsi žingsnių šią linkmę. Tačiau antrojoje dėl. Antrosios dalies atveju mes turime užtikrinti tinkamą biudžeto e, vykdymą, jeigu norime, kad būtų didinamas finansavimas. Todėl aš siūlau išaldyti regionų biudžeto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biudžetą 18 metais. Gerai suprantu, kad Europos išorės santykių tarnyba a, dirba daug ir jų išlaidos didėja iš dalies dar ir dėl strateginės komunikacijų programos ir daugumą tų išlaidų EIVT e turėtų padengti iš savo biudžeto. Tačiau sutinku, kad galbūt reikės patikslinti kai kuriuos skaičius, kai jie bus paskelbti. Pirmininkė, norėčiau, kad parlamentas prisimintų, kad jeigu jūs sutiksite su mano teiginiu, kad parlamentui yra pakeltas uh, biudžetas uh, pakankamai logiškai, tai tada turiu pasakyti, kad mes turėsime iš savo pusės priimti tam tikrų labai sudėtingų sprendimų. Aš per artimiausią savaitę su šešėliniais kitais pranešėjais svarstysiu visus tuos reikalus ir informuosiu tarybą. Pirmininkas, ačiū. Ponui Ašvartui, biudžeto komiteto pirmininkas turėjo pasisakyti ponas Artry, tačiau aš jo nematau salėje. Todėl suteiksiu žodį ministrui Kivinį. Taryba, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos. Labai Jums ačiū už tokias pastabas, kurias buvo ir emocingos, ir racionalios komisija. Noriu pasakyti, kad jūs e, logiškai raginate skirti daugiau pinigų mokslo tyrimams ir inovacijoms. Aš mes suprantame, kad tai yra pagristas raginimas ir nebejotinai taryboje su kolegomis jį apsvarstysime. Ir tai labai vertingas jūsų pastebėjimas, nes, kaip jūs teisingai sakote, reikia galvoti ne apie tai, kas bus rytoj, o apie tai, kas bus ateityje ir kaip mes atrodysime savo žemynę. Taip pat noriu padėkoti ir jums, kolega, kai kalbėjote apie infrastruktūrą, mes pasižymėjome šį, šią pastabą. Tiek tai tikrai galiu Jums pažadėti, galiu pažadėti, kad tai apsvarsysime su kolegomis taryboje ir nebejotinai susisieksime su Jumis, kai tik tai prasidės e, išsamios biudžetinių klausimų diskusijos. Buvo ir kitų labai puikių pastabų, kurias pateikė ponas Asford. Nebejotinai, kad mes jas pasižymėjome ir pasižymėjome jūsų mintis apie administracinės išlaidas ir jų mažymą. Taigi, pripažįstu, kad dabar prasidės labai rimtas darbas susitinkant trajetų dėrybose. Bet tuo tarpu galiu pasakyti štai ką. Pirma, visiškai suprantama, kad e, savo ir kolegų vardu noriu padėkoti parlamento nariams už pristatytas nuomonės ir džiaugiuosi, kad jos buvo išdėstytos atvirai. Šios dienos diskusija, mano supratimu, atskleidė štai ką. Mes visi siekiame bendrų tikslų ir norėtume, kad ES pasiektų kuo geriausių rezultatų, o jos piliečiams būtų gera gyventi. Ir tikrai gerbiu parlamento nuomonę, nuomonę bet įsivaizduoju, kad parlamentas vertins kai kurias biudžeto projekto pozicijas kitaip nei taryba. Todėl mes esame pasiruošę konstruktyviai su jumis dirbti kai tik tai jūs patvirtinsite savo oficialią poziciją. Mes taip pat žinome, kad galime pasitikėti ir komisijos bendradarbiavimu bei Europos bei jumis, ponia komisarė Oettingeriai. Siekiant kompromisinius, kompromisinių sprendimų. Taip pat noriu padėkoti ponio Trim net kadangi nėra jos, taip pat visiems pranešėjams už tą bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol. Europa apskritai turi turėti tokį biudžetą, kuris skirtas piliečių lūkesčiams ir poreikiams patenkinti, nepaisant to, kad tie poreikiai nuolatos keičiasi, kaip ir lūkesčiai. Ir tikiu, kad parlamentas ir komisija